Norėčiau atkreipti dėmesį į pakeitimus. Aštuntasis darbo tvarkės klausimas bus aptartas prieš pradedant šeštą ir septintą klausimus svarstyti. E, turiu galvoje nuomonę dėl Kazahstano. Jeigu niekas e, neturite nieko prieš, norėčiau pasiūlyti patvirtinti darbo tvarkę. Niekas neprieštarauja, todėl. Teigiame, kad darbo atvarkė patvirtinta su mano paminėtų pakeitimu. Antrasis klausimas. Posėdžių protokolų tvirtinimas. Posėdžiai įvyko birželio 19 ir 20 dienomis ir Liepos 10-11 dienomis. Protokolai bus skelbiami patvirtinti, nebent kas nors atsiūs prieštaravimų iki šio posėdžio pabaigos. Labai ačiū. Toliau trečiasis darbo atvarkės klausimas - pirmininko pranešimai dėl koordinatorių priimtų sprendimų. E, Birželio 19 dieną ir Liepos 10 dieną įvykusių posėdžių koordinatorių sprendimai yra įtraukti į komiteto posėdžio protokolą. Tie sprendimai bus skelbiami patvirtintais, nebent kas nors tam paprieštaraus iki šio posėdžio pabaigos. Labai ačiū. E, toliau, pirmininko pranešimai. Ketvirtas klausimas. Kaip visuomet, mūsų posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu ir e, posėdis yra verčiamas, todėl pirmininkas sveikinasi su vertėjais ir su visais e, stebėtojais mūsų posėdžio e, internete, kad e, vertėjai galėtų geriau jūs išversti, prašytume kalbėti nelabai greitai. Pakeitimų e, rekomendacijoms dėl ES priekybos dėrybų ir Australijos bei su Australija ir e, Naujaja Zelandija rekomendacijų. E, terminai turėjo būti aptarti, bet kol kas dar jie nėra nustatyti. Su ponu Kaspari apie tai kalbamės. E, E, diskutuojame ir aš dabar jau galiu pasiūlyti e, terminą e, pakeitimams teikti. Tai bus rugsėjo 20 diena 18 valanda. Pranešimai dėl priekybos. ES ir Ukrainos laisvosios priekybos uh, erdvės e, sutartis jau yra taikoma preliminariai nuo 16 metų sausio 1 dienos, dabar rugsėjo 1 dieną 2017 metų e, įsigalios visapusiškai asociacijos sutartis, kuris apima DCFTA ir e, žinia, ES Liepos 11 dieną baigė visas reikalingas vidaus procedūras. Liepos 17 dieną taryba taip pat patvirtino parlamento pirmojo svarstymo poziciją dėl autonomiškų priekybos priemonių Ukrainai. E, pasirašyti šias priemonės numatyta kitą e, plenarinę Strasbūro sesiją. Ir po to e, bus galima tas rekomendacijas, tas priemonės pradėti taikyti oficialiai. Toliau vykstančių trialogų dėrybos ir kas juose pasiekta. Uh, Po paskutinio INTA posėdžio dar įvyko vienas trilogo posėdis Liepos 12 e, dieną. Ir jame buvo kalbama apie naujasis antidumpingo skaičiavimo metodikas. Mūsų pranešėja yra Salvatore Čikų, kitas e, trilogas įvyks rytoj, e, rūpiučio 31 dieną. Pranešėjos nematau, todėl priminsiu, kad šio pasiūlymo tikslas yra E, antidumpingo skaičiavimo metodika, kurios tikslas e, kovoti su dempinguojančiu importu iš valstybių, kuriuose egzistuoja rimtų e, rinkos iškraipimų. Inta komitetas derasi dėl šių tikslų remdamasis Birželio mėnesį komitete priimtų pranešimu ir pirmasis trialogas įvyko Liepos 12 dieną ir taip mes galėjome labai konstruktyviai padiskutuoti dėl pagrindinių šio pasiūlymo elementų. Tai bus tęsima ir per antrąjį dialogą. Taigi aš jau sakiau, kad darbo tvarkė yra pakeista, todėl dabar vietoj, per, vietoj šešto punkto pradėsime kalbėti apie aštuntąjį punktą. E, tai yra. E, Dim Vandekampo pranešimas, kuriame yra kalbama apie valstybių narių vykdomas komisijos naudojamas įgyvenimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrusius principus. Dabar pasikeisime nuomonėmis su Vim Vandekampo. Uh, e, Vandekampu. Jis uh, uh, pristatys Teisės reikalų komiteto poziciją, nes e, jis yra pagrindinis komitetas. Ir iš karto teiksiu žodį pranešėjų nuomonį. Prašom žodis e, ponui Vim van de Kamp. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Eh, fijn. Labai ačiū pirmininkė. Labai malonu vėl visus jūs matyti ir tikiuosi, kad visi grįžote sveiki pasirengę dirbti. Jeigu, sakyčiau, išgyvenote atostogas, būtų gal negatyvu, bet aš tikiuosi, kad tikrai e, džiaugiatės, pasidžiaugiate savo atostogomis. Ir manau, kad esate visi pasirengę grįžti prie darbų. Pirmininkė. Šis e, pakeitimas komitetų reglamentui nėra galbūt labai patraukli tema ši tema tikrai nesulauks žiniasklaidos žurnalistų dėmesio niekas, e, miestuose galbūt nekalbės plačiai apie tai, tačiau politiniu požiūriu tas klausimas yra labai svarbus. Jeigu pasižiūrėsime e, jį neįsigildami galvosime, kad tai yra techninis dalykas. Tačiau buvo labai nemažai įgyvendinimo e, problemų ir šiaip ši procedūra labai svarbi. Pavyzdžiui, sprendžiant dėl e, genetiškai modifikuotų organizmų. Ir komisija teikia, kaip žinia, pasiūlymus, o valstybės narės vėliau neįgyvendina priimtų sprendimų. Ir pernai, kalbėdamas apie ES būklę, komisijos vadovas Junkeris sakė, jog rugsė... rugsėjo jis apie tai kalbėjo, kad ši situacija nėra priimtina. Valstybės narės privalo įgyvendinti ES sprendimus ir daryti tą profesionaliai. Pirmiausiai, E, tai labai svarbu mūsų komiteto darbui. Mes užsimėme labai svarbiais klausimais prekybos srityje, pavyzdžiui, susitarimas su Kanada, tam tikros transatlantinės partnerystės starties dalys. Ir jeigu valstybės narės neįgyvena sprendimų priimtų, arba jeigu užimama tam tikra neutrali pozicija, ES įvaizdžiui tai yra labai nepalanku. Aš e, galiu paminėti žemės ūkį, prekybą, muitus. Labai svarbus tai klausimai, labai jautrus ir jie e, turi tiesiogio, tiesioginio poveikio ES piliečiams. Aš savo pranešime e, laikausi pozityvaus požiūrio į komisijos pasiūlymus. Nekalbėjau su šešėliniais pranešėjais dar, bet manau būtų labai gerai, jeigu mes pasižiūrėtume į tai, ką pasakė komisijos vadovas, kiti komisijos nariai ir būtų labai gerai atsižvelgti į jų poziciją, o dėl e, komitetų reglamento e, pakeitimo mes turėtume pritarti tam. Iš esmės nebus pakeistas šis reglamentas paprasčiausiai bus tam tikri dalykai suderinti, patikslinti ir reikėtų parengti nuomonę paskui dėl gyvendinimo. Ir šiaip būtų labai gerai, jeigu komisija galėtų pristatyti pagrindinius pokyčius siūlomus mums. Aš pats turėsiu keletą klausimų. Uh, Aš darau prielaidą, kad jeigu sprendimas e, pateikiamas antrą kartą pelnesniam komitetui ir jeigu jis nepriimtinamas, tuomet jis turi būti nukreiptas į tarybą, bent jau darbo grupę tarybos. Ar komisija gali tai patvirtinti? Antras dalykas. Planuojama pasižiūrėti į balsavimo procedūras apeliacinėme komitete ir viešai skelbti rezultatus ir tai tarsi verstų valstybės narės imtis veiksmų, veikti. Man kila klausimas, ar tikrai tai bus ir ar komisija gali tai patvirtinti. E, viena valstybė narė, man atrodo, Čekija, sureagavo į pasiūlymus ir paklausė, ar yra atliktas poveikio vertimas. Aš asmeniškai nemanau, kad tai yra būtina, tačiau manau, jog būtų gerai e, iškelti šį klausimą, kurį pateikė Čekijos parlamentas. Pirmininkė, šis klausimas yra politinių požiūrių labai svarbus, jis turi labai platų poveikį ir aš sutinku su komisija. Būtina imtis veiksmų, kadangi valstybės narės neturėtų vengti savo procedūrinių prievalių. E, tiek norėjau pasakyti dabar. Pradžioje tikrai sieksiu glaudžiai dirbti su šešėlinės pranešėjais komisija tam, kad užtikrintume, jog išvada e, būtų padaryta gana greitai, sparčiai. Kartai žmonės galvoja, kad turime begalės laiko, tačiau turėtume paspartinti daugeliu atveju sprendimų prieimimų procesą. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju pranešėjui. Pirmą kartą keičiamės nuomonėmis e, šiuo klausimu. Pirmiausiai dėl to kreipsiuosi komisijos atstovus, paskui suteiksiu žodį kolegoms iš komiteto. Ponas Klausas iš komisijos atvyko pas mus, jis atstovauja generaliniam sekretoriui ir prašom suteiksiu dabar žodį jums, pana Klausai. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju ponui Vandekamp už E, pozityvę nuomonę komisijos pasiūlymo atžvilgių. Ponas Vanekamp e, visai teisingai pastebėjo, kad lygiai prieš metus komisijos vadovas Junkeris, kalbėdamas apie ES būklę, kalbėjo apie šį klausimą, apie tai, kad komisijos pasiūlymas iš esmės ne, nesiūlys pakeisti egzistuojančio komitologijos reglamento, bet sieks išspręsti tam tikras konkrečias problemas, apie ką labai tiksliai pasisakė ponas Vanenkam. Komisija mano, kad komiteto procedūra, visa sistema veikia labai gerai. Galbūt galiu pateikti Jums keletą skaičių. Maždaug pusantro tūkstančio gyvendimo priemonių kasmet yra patvirtinama tokiu būdu. Maždaug 98 procentai aktų yra teigiamai komitetuose įvertinami Labai e, nedaug neigiamų nuomonių išreiškė komitetai. Maždaug 2 procentai e, pasiūlymų yra susijęs su nuomonės neišreiškimu, ne, nepareiškima nuomonė balsuojant. Kitaip tariant, e, po balsavim, balsuojant nesusidaro kvalifikuota dauguma už ar prieš e, įgyvendinimo aktus. Ir komisijos pasiūlymai būtent skirti toms e, nepareikštoms nuomonėms. Susidaro kartai situacijos ir reglamente apie tai yra kalbama. Pavyzdžiui, e, jeigu paimtume sveikatos apsaugą, žmogaus, žmonių sveikatos apsaugą, gyvūnų, augalų apsaugą. Pranešėjas kalbėjo apie GMO, tai yra nepaprastai jautrus klausimas. Ir tose srityse dėje e, skaičiai yra labai nedideli. Tie 2 procentai, kur nepareiškėme nuomonę, vis tik tai suvaidina svarbu vaidmenį e, kur kas dažniau valstybės narės, negu kad mums patiktų, nesugeba išreikšti aiškios pozicijos. E, pavyzdžiui, pritariant ar atmetant pasiūlytą aktą ir galiausiai Europos komisija turi apsispręsti, kaip veikti toliau. E, jeigu komisija mato, kad e, nuomonė nepareikšta, ji turi apsispręsti, ar patvirtinti aktą, ar nedaryti to. Ir pavyzdžiui, GMO tok, tokiu svarbiu klausimu, glifosatų klausimu. Komisija neturi pasirinkimo laisvės, kadangi ji privalo priimti sprendimą e, tuo metu, kai ekonomikos veikėjas operatorius kreipiasi dėl patvirtinimo tam tikros medžiagos. Tai komisija negali pasirinkti. Ji turi bet kokiu atveju priimti sprendimą. Jie negali pasakyti, e, kad mes neprimsime sprendimo. Ir apie tai kalbėjo pirmininkas Junkeris pernai. Mes manome, kad valstybės narės, kai kalbam apie labai svarbius dalykus, neturėtų visko palikti komisijos sprendimui. Ir paskui kyla labai daug diskusijų žiniasklaidoje dėl tokių dalykų. Ir komisija dabar bando e, paskatinti valstybės narės e, pareikšti aiškę poziciją dėl pasiūlytos priemonės, pavyzdžiui, sakyti e, teigiamą arba neigiamą nuomonę ir tokiu būdu būtų sumažintas skaičius tų nuomonių nepareiškimo atveju. Taip pat norime pakeisti balsavimo e, taisyklės komitetuose, toje procedūroje ir bus skaičiuojami E, tik tie balsai, kai valstybės narys dalyvauja balsavimuose ir balsuoja už arba prieš. Tai reiškia, kad jeigu valstybės narės nedalyvauja ar susilaiko, jų balsai nebus skaičiuojami. Antras pasiūlymas. Galimybė. Aš neaiškiai galbūt pasakiau vieną dalyką Mes e, siūlome pakeisti tik tas dalis, kurios susijusios su operacinio komiteto etapu. Jeigu įprastoje procedūroje e, balsuojama, neprimama nuomonė, nepatvirtinama nuomonė, keliauja e, pasiūlymas į apeliacinį komitetą. Ir aš minėjau, ką mes siūlome, tai yra balsų skaičiavimo keitimas apeliacinėme komitete. Antras dalykas - galimybė nukreipti po to, kai apeliacinis komitetas nepareiškė nuomonės, klausimą į ministrų lygmenį. Bet techniškai kalbant, tai bus vis tiek apeliacinio komiteto sudėtis. Apeliacinis komitetas veiks toliau tokiu atveju, tačiau ministrai E, turės dalyvauti ir bandyti e, rasti sprendimą. Trečiasis elementas numatyti klausimą perduoti tarybai. Taigi tam tikram laikotarpiu palikti apeliacinį komitetą ir surenkti politinės diskusijas taryboje. Taryba nespręstų, kadangi ji komitologijos procese nevaidina institucinio vaidmens, paskui grįžtas klausimas į apeliacinį komitetą. Taigi mūsų pasiūlymas E, siekia užtikrinti kaip galima didesnį skaidrumą balsuojant, parodė, kaip balsuoja atskiros valstybės narės. Šiuo metu skaidrumas yra susijęs tik tai su rezultatu balsavimo. Kitaip tariant, neaišku, kaip e, kuri e, valstybė nariai balsavo, balsavo už, prieš ar susilaikė. Ir toks skaidrumo elementas būtų naujas. Taigi tiek, tai būtų keturi pasiūlymai, kaip pakeitimai, kaip sakiau, tai nebus esminis keitimas reglamento, mes bandome spręsti problemą politinė prasme labai e, svarbiose jautriose srityse. Ir e, kolega iš priekybos generalinio direktorato pateiks jums informaciją apie priekybos aspektą. To aš ir norėjau. Aš norėjau paskelbti, kad šiame komitete turime aptarti ir priekybos aspektus. Pone Vadbril, žodis Jums. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and good morning to uh, all of you. Labas rytas, e, gerbiamas pirmininkė, labas rytas visiems e, parlamentarams. Aš iš tiesų norėčiau apžvelgti šio pasiūlymo prekybos srityje reikšmę. Prekybos politikos srityje komitologija yra taikoma priekybos gynybos priemonių klausimu, jų taikymo klausimu. E, pastarojo meto pokyčiai tokie. 2014 e, m. vasario mėnesį e, priekybos gynybos priemonėms nebuvo taikomos komitologijos taisyklės, bet 2014 m. vasario mėnesį buvo pakeista ta tvarka. Mums dabar e, reikia pritaikyti dvi skirtingas procedūras šioje srityje. Tai yra konsultacinė procedūra, patariamąją procedūrą ir nagrinėjimo procedūrą. E, tai yra reikalinga, kad galėtume priimti galutinės gynybos, priekybos gynybos priemonės ir tos priemonės galės būti taikomos, kiek įvaizdžiai trečiosios valstybės e, taikys antidumpingo veiksmus. Įprastos komitologijos taisyklės yra taikomos svarstymui, nagrinėjimui, tik kelios išimtys yra pritaikytos. Konkrečioms taisyklėms trumpai jas pristatysiu. Tyrimo komitete, kaip žinia, yra balsuojama kvalifikuotosios daugumos principų, keletas galimų scenarijų, nuomonė komitete gali būti priimta pozityvi, kvalifikuotai balsų daugumą Vadinasi, tokiamis aplinkybėmis Europos komisija turės patvirtinti veiksmus, kurie yra uh, siūlomi komitetui. Gali būti, kad nebus priimta nuomonės, nes kvalifikuotojų dauguma tam nepritars. Tada mes turėsime šiek tiek konkrečiau pristatyti priekybos gynybos specifiką. Du tokie antriniai scenarijai būtų įmanomi. Uh, Įsivaizduokime, kad nėra jokios nuomonės ir jokios daugumos nėra priimama. Ir e, žinia, e, kad komisijai nepriėmus nuomonės e, teisės aktas turi būti perduotas komitetui. Taip pat egzistuoja galimybė, kad maža valstybių narių dauguma priešsipriešins Europos komisijos pasiūlymui. Tada Europos komisija turės pradėti apeliacinių procedūrą, ir vėlgi tai turės būti svarstoma komitete. Tokia yra priekybos politikos specifika. E, tyrimų procedūroje taip pat apeliacinė procedūra gali būti pritaikyta, jeigu e, kvalifikuotąją e, daugumą yra balsuojama prieš. Nuo 2014 metų vasario susidarė tokia padėtis, kad e, apeliacinę procedūrą taikėme tik vieną kartą nors gana daug konsultacijų kiekvienais metais įvyksta. Tačiau e, dar tyrimų procedūroje būdavo priimama arba pozityvi nuomonė, arba jokios nuomonės. Ir komisija galėdavo patvirtinti pateiktą teisės aktą. Vienintelis atvejis, kai apeliacinė procedūra buvo pradėta, e, tai buvo šių metų vasario mėnesį, 17 metų vasario mėnesį, e, kai kalbėjome apie saulės kolektorių, saulės baterijų e, bylą, tada susidariusi padėtis buvo sudėtingesnė negu kitais atvejais. Taigi tiek aš ir norėjau pakalbėti. E, vertinimo atveju pastebėjome, kad apeliacijų poreikis buvo nedidelis ir šioje konkrečioje srityje Komitetų yra paliekama nemaža judėjimo laisvė. Apeliacinėme komitete yra kalbama apie tai, balsavimo taisyklių pakeitimą, apie tai, kad e, šis klausimas galėtų perduotas aukštesniam lygmenį, skaitant ministrus. Manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti, svarstant e, priekybos gynybos priemonės. Visų pirma, supraskime, kad tai yra juridinė priemonė, e, kuri E, turi labai aiškiai leisti nustatyti, ar dempingas padarė žalos ar ne. Kitas dalykas, į kurį turime atsižvelgti, yra įstatyminiai limitai, e, terminai, kurių turime laikytis, e, kad procedūra būtų baigta laiku. Taigi galimybė, kad šie tyrimai bus perduoti ministrams yra labai nedidelė. Tik išskirtiniais atvejais tai galėtų būti padaryta. Ir mes suprantame, kad dvigubas įstatyminis terminas turi būti pritaikytas ir turi būti laikomasi. Tada šio pasiūlymo poveikis yra susilpninamas. Čia ir baigsiu. Labai ačiū abiems komisijos atstovams. Ačiū už jų svarstymus. O dabar kreipiuosi į parlamentarus, į šešėlinius pranešėjus ir komiteto narius. Pirmiausia, socialdemokratai. Mūsų šešėlinis pranešėjas yra Morello, bet jo, kadangi nėra, aš jo vardu kalbėsiu. Mūsų šešėlinis pranešėjas sutinka su Europos komisija. Komitologijos procedūra pastaraisiais metais e, pasirodė esanti neveiksminga, kadangi trūksta skaidrumo ir politinės atsakomybės tarp valstybių narių. Atitinkamai kilo labai daug kritikuojančių balsų, skaitant ir ES bendrąją E, sprendimų prieimimo procedūrą, kuri buvo nagrinėta. Labai daug e, problemų iškilo sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos rytyje, nes e, e, trūkstant skaidrumo bendroje prekybos politikoje iškilo nemažai neiškumų. Mes nesurinkome daugumos mūsų frakcijoje, kad galėtume patvirtinti komisijos pasiūlymą. E, Todėl dabar Europos komisija turi apsimti politinę atsakomybę ir nepratesti tų priemonių. Akivaizdu, kad taip atsiranda aiški institucinė problema, nes valstybės narys nenori pačios savo pasirinkimo gyvendinti. Iš pirmo žvilgsnio ponas Morel mano, kad parlamentas turėtų paremti pasiūlymus, kuriuos teigia komisija turėtų būti pakeistos balsavimo taisyklės ir valstybės narės būtų priverstos E, suformuoti aiškiai poziciją kiekvieną temą. Tokiu būtų taptų aiškesnės balsavimo taisyklės ir balsuoti turėtų ministrai ir nacionaliniai funkcionieriai. Taip, e, tačiau e, ponas Morel nesako, kad Europos komisija pateikusi tokius pasiūlymus nebandė tapti mažiau politiška, bet to jis apgailestavo, kad Europos parlamentas negali atlikti svarbesnio vaidmens bet kokiu atveju jis yra pasirengęs bendradarbiauti su pranešėjai ir kitais šešėliais pranešėjais ir tikisi operatyvaus bendradarbiavimo. Uh, Labai ačiū. Toliau EKR frakcija, ALDE frakcija. Tačiau aš jų nematau. GUE irgi nėra, žalių irgi nėra, EFDD irgi nėra. O kiti e, parlamentarai, kadangi nėra šešėlinių pranešėjų, tai suteiksiu žodį kitiems parlamentarams. Pirmiausia, pirmiausia ponė Kvisthud olandiškai kalbėsiu. E, Labai ačiū už visą atliktą darbą. Tai iš tikrųjų yra klausimas, e, kurio daug kas nelinkia imtis, kadangi tai net neš jokių teigiamų žinučių, apie kurias galima būtų paskelbti ir dabar konkrečiau dėl pasiūlymo. Pati komitologijos procedūra ir jos stebėsena. Jau dešimtmečius aš stebiu visas tas procedūras ir rezultatas toks pat. Yra daug ginčių dėl įgaliojimų pasiskirstimo tarp institucijų, tai pirmoji mano mintis. Antras pastebėjimas ir vėl kartojasi tas pats. Valstybės narės panašu nesuvokia, kad jų pačių ministrai taryboje dėl kažko nusprendė ir nėra taip, kad tai, kas vyksta Briuselyje, neturi nieko bendra su pačiomis valstybėmis narėmis. Taigi aš labai tikiuosi, kad pavyks pasiekti, jog balsavimo rezultatai bus skelbiami, viešinami. Ir man atrodo, trečiajame tūkstantmetyje tai tikrai jau turėtų būti įprastas e, dalykas gyvenant demokratijos sąlygomis. Ir dar kai kas e, labai neaišku, kas kur už ką atsakingas, kaip, komitete, kaip į komitetą skiriami ar renkami nariai. Ir teisėkuros procesui, iš esmės mums, tai reiškia labai tai kenkia, nes neaišku, kas kur priima sprendimus, o vis dėlto mūsų užduotis yra bent jau stebėti vykdomosios valdžios darbą. Taigi tą reikėtų kažkaip pakeisti, supaprastinti tą mechanizmą. O be to, ir kiti kolegos parlamente, ir aš pati norėtume matyti, kiek sprendimų yra priimama komitologijos procedūros metu. Iš tikrųjų, matyti, kad labai daug esminių dalykų komitologijos metu yra nusprendžiama, dėl jų yra nusprendžiama, kai direktyvoje, pavyzdžiui, jos tekste viso to net nematyti. Todėl pasirūpinkime tuo, kad mes kiek įmanoma labiau būtumėm įtraukti į tą sprendimų prieimimo procesą. Jeigu komisija iš tiesų sugebės ką nors konkretaus pakeisti to link, kad paprastas pilietis bent jau apytikrai galėtų susivokti visame tame ir suprasti, kas vyksta, tai būtų jau tikrai Nors koks žingsnelis į priekį gal ir ironiškai skamba, bet vis dėlto mano patirtis nemaža. Ačiū, vodalyvė. Daugiau norinčių kalbėti nėra, tad vėl žvelgiu į pranešėją. Pone Fandekam, prašom išvados jūsų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti SRD frakcijai už labai vienareikšmę poziciją Labai džiaugiuosi, kad ir su šia frakcija, ir su kitomis galėsiu bendradarbiauti, ką sakė ko dalyvė. Tai tikra tiesa. Norisi tuos dalykus pakeisti ir pats esu dirbęs ties daugybę reglamentų ir kai pasižiūri po to, kiek deleguotųjų ir gyvenimo aktų vėliau priimama, kyla klausimas, kiek apskritai parlamento rolės belieka. Tačiau tardamas įvadinį žodį jau žadėjau, kad mes tos diskusijos dabar nepradėsime. Dėkoju generalinio direktorato atstovui ir tiek, kiek tai susijęs su prekybos politika tikrai stengsime sažiningai žvelgti į šios pakeitimų siūlymus e, ir siekti, kad jie būtų priimti. Ačiū. Tuo baigėme diskusiją šiuo klausimu. Kaip žinote, Juri dar nenumatė savo darbų kalendoriaus galutinai patvirtinto, tačiau spalį jau tikriausiai galėsime svarstyti nuomonės projektą. Ačiū visiems ir Dabar tolesni darbo atvarkės punktai. Šeštas ir septintas. Tai yra ES bes valstybių narių ir Kazahstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Susitarimas buvo pasirašytas 2015 gruodį ir laikinai buvo ir preliminariai buvo numatyta taikyti nuo gegužės mėnesio praėjusiu metu. AFET komitetas nusprendė teikti rezoliuciją dar šalia duodamos sutikimo. David Borelį yra nuomonės referentas mūsų. Per, per pirmą apsikeitimą nuomonėmis jis negalėjo apsilankyti posėdėje, tačiau dabar atvyko aptarti abu dokumentus. Taigi, ponė Burelį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jeigu kalbėsime apie šiuos nuomonių projektus ar šios dokumentus, reikia pasakyti, kad eina kalba apie tvirtesnę partnerystę, glaudesnį bendradarbiavimą ir reikia turėti omenyje visą kontekstą. Priekybos ryšių tarp dviejų susitarančių šalių. Kazakstanas yra labai, tapęs labai svarbiu ES partneriu Centrinės Azijos regiono strategijai, ypač turint omenyje Nuo 1999 metų buvo su, sudarytas sustarimas dėl prekybos palaikymo. Dabar jau nemažai kas pasikeitė. Kazahstanas pasikeitė ir 2015 metais buvo numatytas sustarim, pasirašytas sustarimas dėl tvirtesnės partnerystės. 2016 metai yra to susitarimo taikymo pradžios metai ir tai yra pirmasis tokio pobūdžio susitarimas sudaromas su Centrinės Azijos šalimi. Tai yra 29 bendradarbiavimo sritys. Ir tai reiškia, kad ši šalis jau yra įtraukta ir į ES kaiminystės programą. Visoms šalims regione toks sustarimas pasitarnaus, ypatingai galvojant apie rytinės kaiminystės ir partnerystės politiką. Astana galės sutvirtinti ir savo pozicijas Rusijos bei Kinijos atžvilgių tokiu būdu. Tiesa, Kazakstanas, reikia pabrėžti, nepripažįsta Krymo aneksijos ir tai yra labai svarbus aspektas, galvojant apie visų kitų centrinės Azijos šalių poziciją. Daugelis šių dienų politikų Kazakstane e, dirbančių mokėsi ES šalyse, įgyjo išsilavinimą čia ir savo patirtį pritaiko savo šalyje, ką yra džiugu pastebėti apie trečdalį apyvartos, prekybos apyvartos su Kazakstanu sudaro um, naftos ir gamtinių dujų eksportas, taip pat dar e, plasmasės, e, tekstilės e, gaminiai. E, prekybos apimtys susitarime labai aiškiai yra atspindėtos. Ir tai yra devyni skyriai iš 287 prekių grupių 184 yra paminėtos. Taip pat ir techninė įranga, sveikatos produktai, toliau da, sveikatos priežiūra, konkurencijos politika yra minėtini aspektai. Kol kas Kazakstanas ES pripažįstamas kaip pereinamojo etapo šalis, kalbant apie priekybos ryšius ir dialogą reikės toliau plėtoti, kad Kazakstanas prisitaikytų prie ES standartų. Tie klausimai kol kas yra atviri dar palikti ir susiję su tokiomis sritimis kaip e, ekonomikos e, plėtojimas e, šalia prekybos nafta ir gamtinėmis dujomis. Norime, kad šalies raida toliau būtų, toliau klostytųsi palankę linkme. Ir šiuo metu Kazakstane sudėtingas perinamasis laikotarpis. Demokratijos įtvirtinimas be abejo labai svarbus ir susijęs ir su ekonominė padėtimi, o Europos Sąjunga yra vienintelis regionas, kuris palaiko tokį dialogą su šalimi ir stengiasi jai padėti. Eurazijos ekonomikos sąjunga ir Kinijos investicijų mastai didėjantis galėtų be abejo ir ES poziciją susilpninti. Bet sustarimą, kaip manome, reikia sudaryti, patvirtinti dėl to, kad tai yra labai reikšmingas susitarimas. Kalbant apie visą Centrinę Aziją, toliau galėsime kalboti ir apie Uzbekistaną. Be abejo, tolesnė šalies raida labai susijusi su nafta, jos eksportu ir kainomis. Norime, kad e, būtų kovojama su korupcija šalyje. Transparency International pastebi savo ataskaitą 2016 metais, kad korupcijos lygis gana paplitęs ir, ir komisija raginama į tai atkreipti dėmesį. Šiuo metu yra derinami įvairūs teisės aktai susijęs su autorinių teisių pažeidimais. Tai yra labai būtina padaryti Eurazijos ekonomikos sąjungą kurios nariai yra Kazahstanas, galėtų turėti neigiamos įtakos ryšiams su mumis. Trečia, reikia pastebėti, kad e, turime vykdyti ir e, gyvūnų produktų, prekybos gyvūnų produktais, gyvūnės kilmės produktais stebėseną, tačiau prie informacinės platformos Kazakstanas dar kol kas neprisijungė, sieksime, kad tai būtų padaryta. Norime, kad ekonomika būtų liberalizuojama, profsąjungų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai reiškia savo nuomonę, susirūpinimą dėl to, kas šiuo metu vyksta šalyje. Parlamento rezoliucijoje 16 metais pavasarį buvo apie tai užsiminta. Bet be abejo, susitarimas atneštų ekonominės naudos valstybėms narėms ir galėtų paremti Kazakstano pasirinktą kryptį, artėti prie Europos Sąjungos. Tačiau mums nerima kelia preliminarus sustarimų taikymas nesulaukus parlamento sutikimo galutinio. Jeigu taip ir toliau bus daroma, mūsų prerogatyvoms tikrai užbėgama už akių. Uh, Labai ačiū. Dabar frakcijų atstovai. Pirmiausia, EPP. E, uh, atstovė Godlyfė Kvistkut. Labai ačiū. Galiu kalbėti trumpai. Padėkosiu ponui Boreliai už puikų darbą. Mes, EPP frakcija, tikrai, ko gero, bent 90 procentų visiškai ramiai galime sutikti. Kazakstanas yra labai svarbus mūsų partneris Centrinėje Azijoje ir pranešėjo mintys nukreiptos teisinga linkme. Mm, atnaujinto tvirtesnės partnerystės ir glaudesnio bendradarbiavimo susitarimo projekto ratifikavimą mes taip pat pritarsime. Žinote, kad dvišaliai santykiai turėtų būti stiprinami ir toliau ir politikos ir ekonomikos srityje. Norėtųsi, kad Kazahstanas vykdytų ir tolesnės demokratijos, su demokratijos procesu susijusias reformas. Bet vieną mintį dar norėjau išsakyti dėl G punkto. Tai yra paskutinis punktas e, tekste. Manau, kad ne visai teisinga yra raginti kitą šalį laikytis Atsiprašau, sako kalbėtoja, tai negi punktas. Kalba eina apie sus, su, iš sustarimų išplaukiančius įsipareigojimus. Žinome, kad Kazahstanas įvairiose sąjungose dalyvauja, įvairius sustarimus yra sudaręs ir, kažin, ar galime raginti nesilaikyti kažkurių įsipareigojimų kitų sąjungų kontekste. Tiesiog turime tikėtis, kad tai bus kaip nors suderinama su šiuo susitarimu. Ir jau dabar dar vienas mano pastebėjimas tikrai su, su G punktu susijęs dėl TDO konvencijos. Aš tą mintį formuluočiau gal kiek pozityviau, bet mes pateiksime savo pasiūlymus raštu. Kolegai Borelį noriu padėkoti už puikų darbą. Šešėliniams pranešėjams tikrai bus nesudėtinga dirbti su jumis. Ačiū. Dabar Davidas Martinas, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū. Mūsų šešėnė pranešė yra Marija Arena, ji negalėjo dalyvauti posėdėje, ji perdavė savo mintis. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Bareliu už jo darbą. Ir Marija Arena taip pat E, pabrėžė, koks svarbus strateginis vaidmuo Kazakstano. Tai yra svarbi ES partnerė Centrinėje Azijoje ir mes turime stiprinti bendradarbiavimą su šia šalimi. Tačiau ES išorės politika turi atitikti ES vertybės ir principus. Žmogų, e, žmogų, <laughs> žmogaus teisės padėtis Kazakstane kelia susirūpinimą pirmiausia žodžio e, laisvės užtikrimas, susirinkimų laisvės, darbo aplinkosaugos standartai. Taip pat e, ji norėjo paminėti Tarptautinės darbo organizacijos birželio mėnesį 15 sesijoje priimtas išvadas dėl e, darbuotojų teisės reglamenčio įstatymų ir darbuotojų apsaugos e, šalyje padidinimo. Ir taip pat reikia numatyti sustabdymo mechanizmą, jeigu pablogėtų žmogaus teisų padėtis. Uh, Tam, kad mūsų frakcija galėtų e, pritarti pasiūlymui, mes turime siekti, kad Kazakstanas įpareigotų veiksmingai gyventi TDO standartus ir taip pat užtikrintų e, žmogau, žmogaus teisų ir e, teisinės valstybės principų įgyvendimą. Ačiū. EKR Aldė atstovų nematau. GUE. Prašo. Pone Šolts, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, mūsų šešėlinis pranešėjas Patrikas Lierikas netvyko šiandien į posėdį, tad aš pateiksiu kelius pastebėjimus, ką tik atvykau iš AFET posėdžio, kur pats pranešimas aptariamas ir aš ten esu pranešėjas. Tai turiu pasakyti, kad e, tema tikrai tikrai labai kompleksiška, kadangi eina kalba ne vien tik apie Kazahstaną, bet ir apie tai, kaip ir kokiu tikslu mes toliau plėtojame politinį bendradarbiavimą su Kazahstanu. Ir čia reikėtų pasakyti, kad mes, ko gero, labai atidžiai turėsime stebėti situaciją, žiūrėti, kaip nuostata sustarimo, kuris nuo 2016 metų yra preliminariai taikomas ir mes dabar lik ir tik iš paskos jau ratifikuosime jį. Kaip tos nuostatos taikomos ir kur reikėtų dar imtis veiksmų. Sutinku su Martinu, kad socialinė padėtis šalyje, profsąjungų situacija, žmogaus teisų padėtis e, gana opi. Aš kaip tik su ambasadorium vakar buvau susitikęs ir, ir matyti, kad e, daugelis ryčių dar reikėtų pasitempti. Čia panašiai kaip ir su Ramio vandenino šalimis ir kartu su komisija mes turime tą daryti ir, ir šalis partnerės be abejo irgi turi dėti visas pastangas, kad būtų gerbiama žmogaus teisės ir tuo pat metu skatinama šalies tolesnė raida. Dar norėčiau padėkoti kolegai Borelį, kad jis atkreipė dėmesį į Eurazijos sąjungą būtent ir į tai, kaip mes turėtumėm bendradarbiavimą su ją vertinti. Čia gal nuomonės e, projekto formuluotės galima būtų net ir labiau sugriežtinti stipriau suformuluoti. Galėsime pažiūrėti, kaip tą padaryti prieigą prie socialinės sferos paslaugų visiems Kazastano žmonėms, piliečiams turėtų būti būtina sąlyga, kad e, bendradarbiavimas mūsų toliau tęstųsi sklandžiai. Ačiū dabar ponas Buchneris žalių vardų, prašom. Ačiū, labai ačiū Gerbim pranešėjai už e, labai gerą nuomonės projektą, manau, tai geras išėties taškas mūsų bendram darbui. Nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta, tik tai keletą pastebėjimų išsakysiu. Mano frakcija gana skeptiškai žiūri į prekybos ir investicinių santykių stiprimą su Kazakstanu tuo metu, kai E, žmogaus teisų padėtis ir šalies politinis kraštovaizdis yra toli gražu neidealus. Daug ką reikia pagerinti. Kazakstanas yra šalis vis tik tai e, regione atrodo dar neprasčiausiai. Mes turime galvoti apie geopolitinį kontekstą, jūs tą ir paminėjote. Uh, Turime galvoti apie Ukrainą, Rusiją ir Kazahstanas e, labai konstruktyvų vaidmenį šio požiūrį vaidina. Dėl žmogaus teisų padėties mes apgailestaujame, kad tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nenumatyta e, prekybos ir darnaus vystimosi skyrius Ir reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip šalis elgesi e, gyventinant e, susitarimą. Mes e, turime galvoti apie toli siekiančius įpareigojimus dėl žaliavų energetikos technologijų neperdavimo. Man atrodo, kad ši šalis e, jau e, gali pasidžiaugti tuo, kad turi gerų technologijų, aukštų technologijų. Ir mes turėtume e, platesnį požiūrį taikyti, mes taip pat iš jų galime kažko pasimokyti. Tai nėra viena kryptis procesas. E, kitas dalykas - kapitalo srautai. Mes prašome, kad būtų atidžiai sekama, ar nėra pavojaus, jog su tuo gali būti susiję tam tikri pinigų plovimo procesai. Ačiū, ponė Buchneri. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Dabar kreipsiuosi į komisiją. Ponas Sumeris iš priekybos generalinio direktorato atvyko, prašom. Labas rytas. Dėkoju pranešėjai už darbą, už pasisakymą. Mes per pirmą diskusiją komitete šiuo klausimu jau išsakėme savo nuomonę. Kazakstanas yra mūsų didžiausias prekybos partneris Centrinės Azijos regione. Prekybos apimtys nemažos pastaraisiais metais e, vertės požiūrių neapimties sumažėjo. Pirmiausiai dėl naftos kainų kritimo, tačiau laipsniškai e, vertė vėl didėja. Prekybos santykių Kazakstanas yra svarbus patikimas partneris energetikos rytyje šiame regione ir prisideda prie energetinio saugumo ES užtikrinimo. Kaip žinote, mes e, remiame tvirtai Kazakstano siekį prisijungti prie PPO ir taip pat e, vyksta darybos dėl tvirtesnės partnerystės ir bendravimo sutarties su Kazakstanu. E, šis sutartys, sustarimas E, su nepriklausomų valstybių sandraugos šalimis. Tai yra pirmoji šalis e, iš šios sandraugos, su kuria deramas dėl tokio susitarimo ir tai yra viena iš svarbiausių regiono šalių. Susitarime e, numatytos svarbios privalomos sąlygos įvairiose srityse. Ir tai taip pat yra siema su ginčių sprendimo mechanizmu. Į susitarimą dabar yra įdėkta tai, e, numatytas privalomas ginčių sprendimo mechanizmas. Tai labai svarbus bus e, indėlis įnašas pirmininkė arba tęsti esančiam triukšmui. Uh, a... Man atrodo, kad e, būtų gerai padaryti poros minučių pertrauką. Šiandien turime daug problemų. Ryte buvo labai karšta, vertėjai kabinose dusė nuo karščio, atrodo dabar ši problema išspręsta, tačiau dabar mus boikotuoja kažkas triukšmu. Dvi minutės pertrauka. Let's continue. So, uh, let's hope that everything will be... Tikėkime, kad uh, uh, triukšmas nebe, triukšmą nebesigirdės. Prašom, teskite. Pone Sumelis, aš sakiau, jog uh, privalomos nuostatos suderintos uh, su automatiniu ginčių sprendimo mechanizmu bus taikomos ir tikimės, kad tai leis pagerinti verslo aplinką Kazakstane. Taip pat, e, kad tai užtikrins tolesnės investicijas šalyje ir diversifikavimą ekonomikos, apie tai kalbėjo pranešėjas, nes dabar ši šalis e, daug dėm, daugiausia dėmesio skiria energetikos produktams. Dar keletas pastebėjimų dėl pasiūlymų, kurie išdėstyti pranešimo projekte. B punktas Komisija raginama padėti Kazakstano valdžiai įveiksmingai gyvendinti e, susitarimą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad jau dvi konkrečios priemonės yra įdėktos šioje srityje. Pirmiausia, TAIEX projektas e, dėl techninių prekybos ir e, intelektinės nusavybės teisų įtvirtinimo mes tikimės, kad e, lapkritį ES ekspertai nuvyks į Kazakstaną, pateiks praktinę e, informaciją, pagalbą Kazakstano valdžiai. Šiuose konkrečiuose srityse taip pat mes atliekame taip vadinamą to trukio analizę žiūrime į įvairias sritis susitarimo, gildamės į dabartinius teisės aktus, norminius aktus Kazakstano ir galvojame, ką reikės pakeisti Kazakstanui, kad jis galėtų deramai įgyventinti sutarime numatytus įsipareigojimus. Taigi e, dviejopi parengėmiai veiksmai vyksta tam, kad padėtume Kazakstanui geriau gyventinti įsipareigojimus. C. Punktas Jame akcentuojama tai, kaip svarbu užtikrinti intelektinės nusavybės teisės, konkrečiai e, minimas regionis e, mechanizmas specialus. Tai yra svarbus dalykas. Mes su Kazakstano valdžia bendraudami apie tai kalbėjome. Tikimės, kad jis laikysi savo prievalių, e, kaip kad numatyta 64-ame e, tvirtesnės partnerysės ir bendradarbiavimo sutarimo straipsnėje. Taip pat mes žiūrime į Eurazijos ekonominės sąjungos kontekstą ir galvojame, ar nebus galima e, regioninį tą principą pakoreguoti, kad būtų galima perėti prie nacionalinio uh, principo mm, nagrinėjimo, teisų užtikrinimo. Ir tikimės, kad tokiu būdu Kazakstanas įvykdys savo įsipareigojimus ir e, jų laikysis. Dėl e, e punkto noriu pasakyti, kad e, reikia paminėti du svarbius dalykus. Mes kovo mėnesį per pirmąjį susitikimą priekybos klausimų apie tai kalbėjome. E, labai e, svarbu, kad Kazakstanas treisi sistemai priklausytų. Tai yra administracinė sistema, kuri e, leidžia spės įsipareigojimus įgyvendinti deramai. Ir mums labai svarbu taip pat užtikrinti, kad Kazakstanas priimtų, pripažintų dvišalius SPS pažymėjimus, e, dėl kurių vyksta dėrybos Kazakstano jungimosi prie PPO kontekste. Dėl Eurazijos ekonominės sąjungos e, Kazakstanas prisijungė e, prie PPO su savo tarifų tam tikra sistema, yra numatytos tam, tikro, tam tikrai specialūs tarifai ir tam tikros sąlygos e, su tuo yra siemos kai kas yra palankiau Kazakstanui negu, pavyzdžiui, e, taikomi tarifai Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Ir Kazakstanas, stodamas į APPO, yra minėjęs, kad ateityje sieks e, priderinti tam tikrų produktų tarifus e, prie ES lygmens. Tarifai dabar, e, kurie galioja Kazakstanui, yra sutarti patvirtinti PPO, PPO atsiprašau, kontekste ir jeigu ateityje bus kokiu nors pokyčiu, tai reikės su EPP nariais praeiti darybas, įskaitant ES, tam, kad būtų numatyta atitinkama kompensacija, kompensavimo mechanizmas, jeigu tai bus padaryta. Galiausiai G punktas. E, darbuotojų teisės, e, žmogaus teisų užtikrinimas. Mes e, dirbame su kolegomis iš kitų generalinių direktoratų užimtumo, taip pat su kolegomis iš išorės veiksmų tarnybos ir bandome užtikrinti, užtikrinti desnį svorį, siekiant e, reikalauti, kad Kazakstanas laikytų savo tarptautinių įsipareigojimų. Jau daug laiko esame paskyrę e, daryboms e, bendradarbiavimo prekybos komitetuose kovo mėnesį. Jie vyko, susitikimai tų komitetų vyko kartu ir mes kalbėjome su Kazastano valdžios atstovais. Mums konkrečiai jie pranešė, kad ketina peržiūrėti profsąjungų įstatymą, kad jis atitiktų TDO konvencijas ir tarptautinius e, žmogaus teisų standartus. Mes ketiname atidžiai sekti, ar taip iš tikrųjų ir bus padaryta. Manome, jog per ateinančius mėnesius tam bus e, skirta daug dėmesio dvišalėse darybose su Kazakstanu. Tiek norėjau pasakyti, pirmininkė. Pakomentuodamas pono Borelį pranešimų projektą. Ačiū. Dėkuoju. Dabar iškreipiuosi vėl į pranešėją, kad jis apibendrintų diskusiją, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms už išsakytus komentarus. Deja, kaip visi žinote, kai reikia renkti nuomonę, e, būna ribotas ženklų skaičius ir visko surašyti neįmanoma. Bet jūs žinote, kokia yra Kazakstane padėtis Ir visi norėtumėm, kad būtų palikta daugiau e, galimybių e, surašyti kuo daugiau klausimų ir problemų, kad daugiau tų ženklų būtų skirsta. Bet šiuo atveju aš turiu parengti labai glaustą nuomonę ir bandyti išdėstyti visus svarbiausius aspektus. Bandėjome, kalb... bandėjome kalbėti apie žmogaus teisės, apie bendradarbiavimą ir kitus e, geopolitinius klausimus. Taigi, Aš dabar lauksiu jūsų pakeitimų. Noriu, kad būtų parengta tokia pozicija, kuri atspindėtų bendrąją visų Europos parlamento narių nuomonę. Ir dar vienas galutinis pastebėjimas. Turime pagalvoti apie terminus susitarimui ir mūsų kaip parlamento vaidmenį. Visi žinome, kad gana dažnai mes pradedame kalbėti tada, kai viskas nuspręsta. Todėl aš dabar dėkuoju kolegoms iš anksto už indėlį. Ačiū pranešė ir ačiū kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Pakeitimų pateikimo terminas abiems dosijai yra rugsėjo 4 diena 18 valanda. Ir kitame posėdėje rugsėjo 25 dieną balsuosime dėl e, š, abiejų nuomonių projektų ir dėl uh, pritarimo dosiją ir dėl papildomos rezoliucijos. Taigi šį darbo tvarkės klausimą dabar baigiame svarstyti ir periname prie devintojo klausimo, keitimasis nuomonėmis su Europos komisija apie makrofinansinės paramos įgyvendinimą. Kaip jūs visi puikiai žinote, labai dažnai mes rengiame diskusijas apie tą priemonę, kuri yra susijusi su makrofinansinė parama. Europos komisija yra pateikusi pranešimą Europos parlamentui ir tarybai dėl makrofinansinės pagalbos teikimo trečiosioms valstybėms 2016 metais. Komisijos ataskaito yra kalbama apie MFA programų gyvendinimą Gruzijoje, Jordane, Kirgizijoje, Moldovoje, Tunise ir Ukrainoje. Tik dabar aš norėčiau iš karto kreiptis į Europos komisiją, į poną Dirk Lenarts. Jis yra makrofinansinės pagalbos skyriaus e, ECFIN generalinėme direktorė vadovas. Jis pristatys e, komisijos įgyvendinimo ataskaitą. Taigi, ponė Lenarts, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs jau sakėte, aš trumpai apžvelgsiu makrofinansinės pagalbos įgyvendinimą 2016 metais ir papasakosiu, kokia yra dabar šių metų pagalbos įgyvendinimo būklė. 2016 metai e, buvo ypatingi, nes MFA programos vis pažangiau buvo įgyvendinos e, e, Gruzijoje, Kirgizijoje, e, Tunize ir Ukrainoje. Nors ir teko kai kurias išmokas e, pavėlinti dėl Europos, ne ES rankose esančių priežasčių. Uh, Žinome, kad e, kai kurių kaimininių valstybių ekonominė būklė e, privertė mus patvirtinti dvi papildomas operacijos Tuzinė ir Jordanija. Jordanė. Ir dvi papildomas e, programas Europos komisija pasiūlė Moldovai. O dabar aš trumpai apžvelgsiu e, MFA įgyvendinimą atskirose valstybėse narėse. 2016 metais makrofinansinės pagalbos paskutinė dalis e, Kirgizijai buvo išmokėta ir tokiu būdu e, buvo baigta ši operacija. Noriu pasakyti, kad dabar Kirgizija į MFA geografinę apimtį e, nebelaikoma kaip įeinanti. Kita vertus, ES reikalavo, kad būtų teikiama parama šios valstybės demokratėjimui. Po to, kai papildomai buvo apžvelgta, e, sąlygų, e, apžvelgta sąlygų tenkinimas 2016 metais. Šiais metais padarėme, atsiprašau, baigėme e, paskutinę e, MFF pagalbos operaciją Gruzijai. 2017 metų pas, ramos paskutinė dalis buvo suteikta gegužės mėnesį, tačiau Gruzijos ekonominės perspektyvos išlieka labai nestabilios ir valandžio mėnesį e, buvo patvirtinta trejų metų finansinės e, pagalbos programa. Gruzijos e, mokėjimų balanso ir fiskalinė pozicija išlieka labai trapi, Todėl ES sako, kad turi būti pradėtos naujos makrofinansinės paramos operacijos ir ES komisija ketina e, pateikti konkretų pasiūlymą. Jau esame tarėsi su ekonomikos ir finansinių reikalų komitetu, susilaukėme paramos tam, kad būtų pradėta nauja operacija Gruzijoje ir Europos komisijos pasiūlymas parlamentui bei tarybai bus pateiktas greičiausiai spalio mėnesio pradžioje. Ketiname pradėti naują operaciją su Gruzija, E, siekiant maksimum 45 milijonus eurų, e, tai įeitų į bendrąją 10 milijonų eurų sumą. Jordane dėl Sirijos krizės e, augimas sulėtėjo iki 2 procentų 2016 metais, tai yra mažiausias augimo tempas nuo 2010 metų Jordane. Be to, dabartinis e, m, biudžeto deficitas išlieka labai aukštas 9 procentai ir e, beveik 30 procentų BVP sudaro. Šiame kontekste Europos komisija pasiūlė antrąją MFA operaciją Jordanijai, e, įskaitant 100, daugiau negu 100 milijonų paskolų 2016 metais tos sumas buvo išmokėtos dėrybos dėl MOU kaip tik dabar yra baigtos ir e, tie atitinkami MOU dokumentai bus pasirašyti kitą savaitę. Tokiu būdu mes galėsime pirmąją pagalbos dalį Jordanijai išmokėti 2017 e, m. spalio mėnesį. Žinote, kad parlamentas taryba ir komisija parengė bendrą pranešimą, kuriame sakoma, kad vykdant pagalbos e, operaciją, mes turime įvertinti, ar reikės tolesnių pagalbos veiksmų. Europos komisija šį darbą tęs, kai bus užbaigta dabartinė operacija. Dėl Tuniso ten ekonomikos augimas išlieka menkas ir e, mokėjimų balanso padėtis išlieka labai trapi. Šiuo metu yra skaičiuojama, kad deficitas siekia maždaug 9 procentus. Peržiūrėjus e, pirmąją programos dalį Tarptautinėme valiutų fonde, e, ir sėkmingai vertinę pirmosios programos rezultatus mes sugebėjome 100 milijonų eurų pirmąją pagalbos dalį suteikti Tunisui iki Liepos pabaigos. Antroji operacija, kuri sieks 500 milijonų eurų, trys dalis, tai bus 200, 150 ir 150 milijonų. Ir e, ta pagalba turėtų būti išmokėta po to, kai bus pasirašyta uh, MOU e, ir buvo pasirašyta e, balandžio mėnesį ir Liepos mėnesį turėjo būti išmokėtos sumos. Sąlygų jokių tai pagalbai teikti nėra keliama ir mes tikimės, kad visos sumos bus išmokėtos per rugsėjo mėnesį. Ukrainoje makroekonominė stabilizacija pradeda įsitvirtinti, tačiau išlieka daug e, pavojų dėl ateities ekonomikos. Tai yra susiję su e, nestabilia e, politinė padėtimi, nes žinia, 2019 metais vyks ir prezidento ir parlamento rinkimai, bet tokio politinė rizika išlieka nepaprastai didelė. E, be to, Ukraina turi išmokėti labai daug išorinių skolų vidutinės trukmės laikotarpiu. Žinia, nuo 2014 metų krizės ES numatė 3,4 milijardų makrofinansinės paramos Ukrainai suteikti. Iš viso 2,8 milijardai jau išmokėti. Iki kovo 16 dienos e, po e, šiek tiek vėlavimo, nes e, reformos nebuvo įgyvendintos, mes galėjome pagaliau išmokėti antrąją 600 milijonų dalį išmokėti pagal trečiąją MFA programą Ukrainoje. Paskutinė dalis 600 milijonų Ukrainai dar turės būti išmokėta pagal šią programą, jeigu bus tenkinamos visus reikalingos sąlygos, jeigu TVF programa ir toliau bus sėkmingai vykdoma. Šiuo metu du trečdaliai visų sąlygų susijusių su šia pagalbos dalimi jau yra įgyvendinti ir šiame kontekste uh, Europos komisija, kalbėdama apie Ukrainą, pabrėžė, kad labai svarbu greičiau įgyvendinti reformas, nes išlieka grėsmė, kad galutinė pagalbos dalis nebus išmokėta, nes e, šios operacijos trukmė 2,5 metų baigsis, jos galiojimas baigsis 2018 m. sausio mėnesį. Operacija yra numatyta, kad truks neilgiau kaip 2,5 metų. Galiausiai Moldovos Respublika. Ji per pastarosius dviejus metus susidūrė su rimtais sunkumais ir ekonomikoje ir politikoje, nes e, e, kilo labai rimtas bank, bankininkų sukčiavimo skandalas 2013 metais. Dėl to e, labai sulėtėjo ekonomikos augimas, biudžetinė parama pablogėjo ir fiskalinė ir mokėjimų balansų pozicija ėmė sviruoti. Atitinkamai Moldova reikalavo pagalbos iš tarptautinio pinigų fo, valiutų fondo, e, buvo susitarta dėl konkrečių programų su TVF. Tame pačiame kontekste Moldovos vyriausybė taip pat reikalauja makrofinansinės paramos iš Ukrainos. Europos komisija pateikė savo pasiūlymą 2017 m. sausio mėnesį. Buvo pradėta 100 milijonų operacija jei eitų 60 milijonų paskolų ir 40 milijonų subsidijų. Tokia parama bus suteikta trim etapais. Bus nustatytos labai griežtos sąlygos kiekvienam etapui. Tarp jų bus ir vyriausybės valdymo e, ekonomikos ir finansų sektorės stiprinimas – E, kovos su pinigų plovimu ir korupcija stiprinimas, energetikos sektoriaus reforma, socialinio saugumo tinklo reformavimas, taip pat ir investicijų klimato pagerinimas po to, kai TVF sutartys bus įgyvendintos. Po diskusijų su taryba ir parlamentu ir laikantis pakeistųjų sprendimų, uh, E, Europos komisija numato, kad į supratimą memorandumą bus įtrauktos konkrečios sąlygos, kuriuose bus kalbama apie atskaitingą ir nuopelnais pagrystą valstybės tarnybą, teismų nepriklausomybę ir žiniasklaidos nepriklausomybę ir pluralizmą. Be to, bendrieji e, trijų institucijų pareiškimai nuolat pabrėžė, kad atitinkami demokratiniai mechanizmai, įskaitant ir e, daugia partinę parlamento sistemą ir teisės virštenybę yra privaloma iš ankstinė sąlyga e, finansiniai paramai gauti. Laikant šio pareiškimo ir atsižvelgiant į e, paskutinėsias iniciatyvas keičiant rinkimų sistemą, Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba labai atidžiai stebi e, valstybės padėtį ir žiūri, kaip yra laikomasi sąlygų ir kreipia dėmesį į tai, kaip Moldovos administracija įgyvena tarptautinių partnerių rekomendacijas ypač Venecijos komisijos rekomendacijas. E, ši stebėsena e, apims visus sprendimus dėl makrofinansinės pagalbos operacijos išmokėjimo atskirais etapais. Tuo pat metu yra numatyta pagal šią operaciją, kad sprendimas turės būti pasirašytas parlamento ir tarybos plenarnėme posėdėje rugsėjo viduryje po šio formalaus sprendimo prieimimo Europos komisija turės galimybių e, sudaryti supratimą memorandumą, pasirašyti jį. Formalios dėrybų procedūros e, su valstybė dėl MAU jau prasidėjo bet prieš tai jas dar turės patvirtinti parlamentas, kad jos galėtų įsigalioti. Kaip žinia, valstybių narių atitinkami komitetai bus informuoti apie supratimo memorandumo projektą, jie galės jį panagrinėti ir su jais dėl to bus tariamasi. Be to, MOU projektas bus nusiustas ir parlamentui ir tarybai prieš jį patvirtinant. Ačiū uždėmesi, čia jau ir baigsiu savo paaiškinimą. Uh, this, uh, Ačiū už pristatymą. Dabar visų pirma kreipiuosi į kolegas, kurie yra pranešėjai, paskirtieji būtent toms šalims vertinti, kuriams skiriama makrofinansinė pagalba, gal kai kurių nėra, tada galės jas kas nors ir pakeisti. Gruzijos atveju tai yra ponas Takula, toliau ponas Moral. Kirgizija ponas Borelį, Moldova, Salimuose ir Tunisas. Pane Lalan, kas norėtų iš esančių salėje pasisakyti? Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė, gerbėjai kolegos. Norėjau pateikti keletą klausimų dėl e, makrofinansinės pagalbos Tunisui. E, dėl pirmos ir antros dalies išmokų jūs sakėte, kad kilo sunkumų bendraujant su Tuniso valdžia, ar iki šiol yra tos problemos? ir galbūt galėtumėte e, patikslinti šią problemą. Toks mano pirmas klausimas. Antras. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į Tuniso ekonominę situaciją ir ar negal, nėra pavojaus, kad bus padėtis destabilizuota, ką jūs galite pasakyti? ir kaip tai bus siejama su pagalbos e, skirtingomis išmokomis dalimis. Ačiū. Ir Ukrainai vertinti paskirtas pranešėjas yra Jaroslavas Valenonsa. Dabar žvelgiai o dalyvę. EPP frakcija jūs koordinuojate? Dėl makrofinansinės pagalbos. Atleiskit. Tada kreipiuosi į SRD frakcijos atstovę Lėse Mosta. Žodis jums. Stebėjome visų šių šalių raidą ir norėtųsi daugiau informacijos apie Tunisą. šiai šaliai vis daugiau dėmesio skiriama, kadangi ES institucijos e, daug paramos jai skiria dėl pabėgėlių krizės ir bendradarbiauja su juo. Išaldė frakcijos, lyg nieko neturime, dabar guoja Elmutas Šolcas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti komisijai už už informaciją ir pantrinti kolegoms, kurie prašė detalesnės informacijos dėl įsipareigojimų vykdymo, būtent makrofinansinės pagalbos teikimo kontekste, nes kas kartą, kai kalbame šiais klausimais, kaip Europos parlamentas ir priekybos reikalų komitetas vis pabrėžiame to klausimo svarbą, kas buvo padaryta, kaip toliau klostosi šalies raida. Ir galbūt galėtumėt reguliariai raštu mūsų informuoti apie tai, kur yra stebima pažanga. Jūs, pavyzdžiui, minėjote trečiąją par, Ukrainai para, skiriamos paramos sumą, dalį Bet į ką reikėtų konkrečiai atkreipti dėmesį mums, galvojant apie tolesnį bendradarbiavimą su Ukraina? Taip pat ir apie Tunisą bei Moldovą norisi turėti daugiau žinių. Man regi situacija šiuose šalyse nelabai ir pasikeitė, nors finansinė pagalba ir teikiama. Tarpusavio susitarimo memorandumas yra gerai, tačiau reikia ir gilesnės analizės jo komitete, parlamente, prieš e, palaiminant viską plenarnio posėdžio metu šių metų pabaigoje. Ačiū. Daugiau koordinatorių esančių salėje nematau, tad kreipiuosi į narius. Ponas Šusteris norėjo kalbėti, prašome. Dėkoju. Noriu tik pritarti kolegai Šolts Ir dėl Ukrainos dar papildomai paklausti. Makrofinansinė parama yra siejama su tam tikromis sąlygomis. Ar Ukrainoje jų laikomas, ar jos išpildomos, tikrai labai dviejočiau. Korupcijos e, mastai didžiuliai ir teisės sauga šių nusikaltimų nepersekioja deramai. E, labai daug įtakos yra daroma partijoms iš oligarchų pusės, taigi ir parlamento priimami sprendimai atitinkami. Galbūt e, ekonomikos rytyje yra šiokių tokių pokyčių, tačiau šešėlinė ekonomika irgi ir toliau plėtojama, dėl to nukenčia patys šalies žmonės ir e, kapitalo srautai perkeliami kitur, pavyzdžiui, į Kiprą, kitas šalis, kur mokestinės lengvatos e, ar, ar mokestinės schemos visai kitokios numatytas. Tai kelčiau klausimą dėl tos trečiosios paramos dalies. Jūs sakote, galbūt ir nebus jį išmokėta kol kas. Aš tikrai, sakyčiau, sąlygos kol kas neišmokėtos, bet e, norėčiau, kad papildytumėt informaciją kas turėtų būti padaryta, kad sąlygos būtų vykdomos ir parama būtų mokama. Ačiū. Daugiau norinčių pasisakyti nematau, bet prieš kreidamasis į komisijos atstovą norėčiau dar savo ruoštų užduoti porą klausimų. Pirmiausiai dėl sustarimo sudaryto su Moldova, dėl makrofinansinės paramos teikimo. Su susidomėjimu išklausiau visą pateiktą informaciją ir pastebėčiau būtent tokį dalyką, kad labai yra svarbu laikytis to, ką jūs perskaitėte kaip komisijos pozicija ir, ir mes ir parlamente jau tuo klausimu esame nemažai diskutavę, ypač dėl to, kad ne vien geros žinios mus pasieka iš Kišiniovo, yra tikrai ir nerima keliančių poslinkių. Tai į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir mes apie tai kalbėsime ir parlamente, ir mūsų komitete, ir manau reiktų laikytis to, ką jūs ir išsakėte. Taip pat turiu ir kelis klausimus. Pirmiausiai dėl mūsų tarnybo atliekamo darbo, kad būtų pagerintas e, rengimas, patobulintas rengimas visų dokumentų, kurie nesusijęs su komitologijos procedūra šiame procese. Uh, Be abejo, tas požiūris yra sveikintinas, tačiau Bentas Langė, komiteto pirmininkas, Liepos 12 dieną yra pasirašęs komisijos nariui e, nusiųstą laišką dėl dokumentų, kurių prašė tiek parlamentas ar taryba susipažinti ir pono Langės laiške prašoma abiems teisėjai kuros institucijoms siūsti dokumentus ne vien tik tai tai, kuri konkrečiai jų prašo. Norėtųsi išgirsti jūsų komentarą dėl to. Ir dar minėjote galimas naujas programas 2016 metų ataskaitoje, galbūt tai bus minima. Kalbant apie 17 metus, Armenija, Gruzija ir Egiptas E, minimos kaip galimos šalis e, ir taip pat ir Jordanija, kuriuose būtų galima taikyti naujas programas ar naujus veiksmus vykdyti. Pakomentuokite tai plačiai, plačiau. Ir dabar žodis jums. Komisija, atsakykite. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar dėl konkrečių šalių gal suskirstysiu visą informaciją ir klausimus pateiktus apie Tunisą. Buvo klausima, taip, buvo e, kai kurie terminai praleisti ar, ar jų nebuvo laikytasi, laiku nepavyko visko padaryti, iki kol dokumentai buvo ratifikuoti. Man regis praėjusiais metais parlamentas nepriemė reikiamų sprendimų, dėl ko vėlavo parama ir kai kuriais atvejais tai buvo siejama su pastangomis daryti reformas tam, kad būtų galima vykdyti tos mokėjimus. Buvo sudarytas sustarimas su valstybių narių komitetu atsakingu už šios klausimus ir šimtas milijonų paskutinė suma tokia mokėjimo dalis buvo numatyta ir susieta su tam tikromis sąlygomis. Liepos mėnesį ta suma buvo paskirstyta ir kolega mane dar ką tik informavo, kad to informacija ir parlamentą, ir taryba turėtų būti pasiekusi. Toliau kalbant apie dabartinę padėtį Tuniso, regis jį jau gerėja, ratifikuotas susitarimas. Ir paskutinė mokėjimo dalis yra siejama su Tarptautinio valiutos fondo kai kuriomis e, sąlygomis ir jų vykdymu, bet tikimės, kad greitų metų galėsime tą mokėjimą atlikti jeigu sąlygų bus laikomasi. Ir kol kas nėra jokių indikatorių leidžiančių manyti, kad taip nebus. Iki metų pabaigos, iki 17 metų pabaigos, manome, tą sumą galėsintis išmokėti. Toliau Ukraina. Kaip ir sakiau, buvo uždėlstas nuversti reikšmingai kai kurie mokėjimai. 600 milijonų eurų, tai buvo antroji mokėjimo dalis. Komisija konstatavo, kad iš pradžių nebuvo įvykdytos visos sąlygos tinkamai, bet gegužės mėnesį, regis šių metų, nutarėme tą mokėjimą atlikti ir Trečioji suma ar sumos dalis. Tas atvejis kiek komplikuotesnis. 2018 m. sausio ketvirtoji yra ta data, kai baigsis laikotarpis kritinis numatytas Ukrainai, iki kurio reikėtų išmokėti sumas. Kol kas tik tai du trečdaliai ją pasiekė dėl to, kad dar yra kai kurių priemonių, kurias reikia įvykdyti. Pavyzdžiui, viešajame sektoriuje tam tikros internetinės ar elektroninės platformos turėtų dar būti įdėktos dėl turto deklaracijų teikiamų. Turtos susigražinimo tarnyba šiais klausimais dirba ir turėtų dar kai kurios veiksmus atlikti. Taip pat e, socialinės sistemos įvertinimo laukiame ir tolesnių veiksmų. O taip pat yra ir kai kurių prekybą iškreipiančių priemonių, kurios yra taikomos ir kurios galėtų kelti keblumų. Toliau finansų sektorius. Čia reikėtų, kad Nacionalinis bankas centrinį kredito registrą formuoti užbaigtų. Tai tiek dėl tų atliktinų iš Ukrainos pusės veiksmų. Dėl Moldovos galiu tik pasakyti, patvirtinti tą patį, ką minėjau anksčiau. Formalus patvirtinimas rugsėjo viduryje. Stengsime užbaigti dėrybas su Moldovos institucijomis dėl tarpusavio supratimo memorandumo. Ir dalis proceso bus būtent e, kai kurių politinių iš ankstinių sąlygų įvykdymo, įvykdymo vertimas. EIVT čia yra įsitraukusi į procesą ir mus informuos dėl sprendimo tęsti darybas dėl memorandumo sudarimo. Dėl dokumentų perdavimo. Norime padėkoti už laišką, kurį pasirašė pirmininkas Langė kaip tik rengiame atsakymą. Ir džiaugiamės, kad pirmininkas patvirtino abiejų komitetų susidomėjimą ir, ir bendrą interesą parodytą tiek dėl to, kas buvo dėl to, ko buvo prašoma, mes stengsimės tai padaryti kartu su ECFIN generaliniu direktoratu ir ateityje be abejo intą komitetą nuolat informuosime apie susijusius su memorandumų sudarimo dokumentus. Tačiau vis dėlto manome, jog galime renkti ir neoficialius dokumentus ir mm, juos pasiliekame savo, nebent mūsų prašo su jais susipažinti konkrečiai taryba ar parlamentas ir juos tada siunčiame būtent tą instituciją, kuri prašo. Mm, manau, reikėtų gerbti šią taisyklę susijusią su informacijos dalyjimusi. Na ir pabaigoje dar kai kas dėl naujų veiksmų numatytų dar šiais metais. Jau paminėjau, kad Gruzijos atveju tai bus testinės, su testinės stebėsenas, testinių vertinimu susiję veiksmai, dokumentus tikriausiai gausite spalio pradžioje. Tai yra šiek tiek panašu į jau praėjusį etapą. Bus 45 milijonai, tokia gana gal kukli suma kol kas skiriama. Ir bendroje komisijos parlamento ir tarybos pozicijoje matyti tolesnis mūsų požiūris į tolesnius veiksmus, į antrąją etapą. Ir taip pat jau galvojame ir apie trečią, bet tik po to, kai bus įgyvendintas antrasis, galėsime tą daryti. Ir pirmiausia, dar turi būti paskirstos tos sumos. O kalbant apie Armėniją ir Egiptą, kol kas dar gana hipotetinio pobūdžio atvejai. Iš Armenijos konkrečių prašymų dar nesame sulaukę. Ir kažin ar bus įmamasi kokiu nors iniciatyvų šią linkmę ir tą patį galiu pasakyti ir apie Egiptą. Nėra iš Egipto sulaukta jokių prašymų dėl vystamojo bendradarbiavimo. Kiek suprantame, kol kas finansavimo dabartinio užtenka ir papildomų sumų iš ES neprašoma. Ačiū. Labai ačiū. Dar du papildomi klausimai. Tęsime diskusijas, dar turime laiko tam. Ponui Šolciui sutiksiu žodį pirmajam. Dėkuoju. Dar vieną klausimą dėl Ukrainos norėčiau patikti jums po to, kai jūs ką tik taip paaiškinote padėtį. Sakėte, jog laiko nedaug. 2018 metais bus išmokėta trečioji dalis ir viskas. Ir kada patikrinama, ar sąlygos įgyvendos ar ne, kada komisija e, vyksta e, į Ukrainą, koks yra kalendorius, tuomet turbūt e, prekybos generalinis direktoratas, išorės veiksmų tarnyba informuojami ir būtent pagal kokį tvarkaraštį kalendorių yra dirbama. Dar vienas e, papildomas klausimas, ponė Šusteri, prašom. Ačiū čia labiau pas stebėjimas dėl to, kad nebuvo atsakyta į klausimą, kurį pateikiau. Aš sakiau, ne kokios sąlygos yra siejamos su paramos išmokėjimu, bet kada, kokiais kriterijais remdamasi komisija nusprendžia, kad sąlygos vykdomos ar ne, nes aš į jas pačias galiu ir pats pasigilinti. Ir Ukrainos atveju būtent, man atrodo, tai yra lemiamo pabudžio klausimas. Ar oligarchinės struktūros apskritai buvo nors kiek pakeistos ar pašalintos bent kuriuose nors srityse ar ne ir kaip jūs tai vertinate. Ir iki bus išmokama trečioji paramos suma, manau, svarbu yra įvertinti visą situaciją ir informuoti darbą į parlamentą ir, ir nesakyti tiesiog komisija darė prielaidą, kad situacija pasikeitė ir kad sąlyga buvo išpildyta. Tai kas buvo padaryta konkrečiai? Yes, for... Dėkoju už šiuos du papildomus klausimus. Dar kartą kreipiuosi į komisiją. Dėkoju. Dėl tvarkaraščio negalėčiau tiksliai atsakyti, bet man atrodo, kad kolegos, kurios užsima Ukraina, vyks spalio mėnesį į tą šalį, kad būtų įvertinta, ar patenkintos sąlygos likusios, įgyvendintos trečiai išmokai įvykdyti. Ši misija bus labai svarbi tuo požiūriu. Dėl klausimo apie priemonės skirtas kovoti su korupcija ir panašiai, aš minėjau konkrečiai priemonės, kurios yra susijusios, kai kurios iš jų su kova su korupcija. Tai, kad problemos neįspręstos, reiškia komisijos nuomonė, kad nepakankamai yra pasiekta pažangos ir mes e, kritiškai, kritiškiau turėtume žiūrėti tai, e, labiau gilintis į situaciją. Parlamentas ir taryba visuomet gauna informaciją, parengiamas yra raštas oficialiai prieš e, išmokant lėšas, paaiškiname, kad įgyventos yra sąlygos ir tą patį padarysime prieš išmokėdami trečiąją dalį paramos. Dėkoju, kolegos, ačiū už diskusijas, ačiū komisijai už tai, kad pristatė poziciją savo, atsakė į mūsų klausimus. Dabar e, baigsime nagrinėti devintąjį darbo tvarkės klausimą. Kitas klausimas - koordinatorių posės, kaip puikiai žinote. E, šie posėdžiai vyksta už uždarų durų, tik tai e, parlamento nariai. E, koordinatoriai, koordinatorių asistentai, sekretoriato įgaliuoti asmenys, teisės tarnybos atstovai galės e, dalyvauti šiame posėdėje. Posėdis prasidės 11 val. dabar pertrauka, o mes vėl susitiksime 11 val. Ačiū.